užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas dėl Kolumbijos taikos proceso. Dabar suteiksiu žodį poniai Mogerini, komisijos pirmininko pavaduotojai. Dėkuoju, pirmininkė. Dabar labai svarbus laikotarpis Kolumbijai ir noriu pasakyti, kad pasaulyje daug regionų patiria sunkumų šiuo metu, bet tai ta vieta, kurioje jau išvelgiame šiokios tokios vilties. Todėl labai svarbu organizuoti diskusiją dėl šio taikos proceso. Esu tikra, kad būtent šiais metais galime sulaukti gerų žinių mm, po konflikto, kuris truko daugiau nei pusę pusmečio. Daugiau nei 220 tūkstančių žmonių žuvo, 76 milijonai turėjo um, persikraustyti. Um, daugiau nei 6 milijonai turėjo persikraustyti, e, daug žmonių tapo smurto aukomis. Turbūt ne dėl Kolumbijos dabar plojama, nors galėtume ir jai paploti. Pirmiausia, šio, tokios dėrybos vyko daugiau nei prieš 30 metų ir dabar atrodo m, mm, yra vilties dėl taikos. Kartais sulaukime gerų žinių, kaip neseniai sulaukime jų vienoje dėl Irano. Stebėjau Kolumbijos taikos procesą dar prieš tai, prieš tapdama Sąjungos vyriausiai įgaliotinę Bogotoje, buvau susitikusi su ministru pirmininku ir kai pradėjau eiti šias pareigas Europos Sąjungos institucijose, uh, E, jau ES vardu e, rėmiau Kolumbijos prezidento pastangas ir palaikėm labai stiprų ryšį su Kolumbija ir vykdėme savo misiją Atalanta. Mano atstovas, panas Gilmor, e, taip pat e, įgyvendina šiuos e, ryštingus įsipareigojimus mūsų vardu ir sprendimas, kuris buvo priimtas, visiškai paremtas prezidento Santos. Nes Gilmor taip pat dalyvavo taikos procese Šiaurės Airijoje ir jo patirtis daro jį labai tinkamų kandidatų. Ir iš tiesų e, pirmą mėnesį jis jau sulaukė sėkmingų rezultatų, jis buvo labai e, palankiai priimtas ir šiuo metu yra Bogotoje. Tikisi e, vėliau susitikti su AFET komiteto nariais, papasakoti apie savo nuomonę, apie savo požiūrį šią situaciją ir aptarti su AFET komiteto nariais kaip ES galėtų geriau paremti šį taikos procesą Kolumbijoje. Papasakosiu mm, naujausią informaciją apie šį procesą. Praeitą gruodį buvo pasiektas susitarimas dėl aukų, dėl tiesos, teisingumo, susitaikymo. Manome, kad susitaikymas yra vienintelis realus pagrindas, kad šis procesas tvariai vyktų ir toliau. Šiuo susitarimu m, mm, užtikrinama, kad e, kiekvienas prisims atsakomybę už tai, kas e, vyksta, kad nebus kartojami nusikaltimai ir kad būtų galima išbrysti iš šio konflikto ir žvelgti į ateitį. Svarbu, kad e, šis laikotarpis nebūtų prarastas, Svarbu padėti tiems, kas e, prarado artimuosius, e, palaikyti juos, paremti aukas individualiai arba kolektyviai. Ir turbūt pirmą kartą taikos susitarimas e, tiek daug kalba apie aukas. Kalbama ir apie susitaikymą, ir apie kultūros skirtumus. Visą tai galime spręsti taikiai per politiką, per susitarimus. E, susitarimai, e, žinoma, e, gana delikatus dalykas ir Kolumbijoje. Tai žinoma ir tai suprantama, kad būtent tokiu būdu galima užtikrinti taiką ir užtikrinti tinkamą pusiausvyrą. Abi šalis taip pat įsipareigojusios kaip prioritetiniu aspektu laikytis žmogaus teisių, apsaugoti jas. Labai e, vertingas e, darbas šioje srityje vykdomas, siekiant apsaugoti žmogaus teisės. Kolumbija pradėjo nuo gana prastus situacijos, bet pasiekė gana didelę pažangą pastarųjų metų. Ir abiems šalims prisėmus įsipareigojimus, pažanga bus skatinama toliau. Žinoma, taikos procesas dar nesibaigė, kalbame apie procesą, kuris dar vyksta. Ir daugelį problemų dar reikia spręsti. Galima paminėti tokius dalykus kaip paliaubų sąlygos, nusiginklavimas fizinio saugumo užtikrinimas, susitarimų įgyvendinimų užtikrinimas. Vis dėlto esu tikra, kad dėrybas pavyks baigti ir tai pavyks padaryti sparčiai, turint omenyje prezidento Santos prisimtus įsipareigojimus. Tikiuosi, artėjant šių dėrybų pabaigai, reikia pagalvoti apie tai, ką daryti toliau, kaip paremti taiką, kurią dabar galima įsteigti. Dažnai būna sunkiausia būtent įgyvendinti taikos susitarimą ir um, naujam požiūriui paremti reikės pakeisti įprastus uh, veikimo metodus ir um, bus svarbu taikiai įgyvendinti uh, susitarimą, todėl uh, pono Gilmore pagal pono Gilmor įgaliojimus e, kaip tik ir reikia pasirūpinti tuo, e, kad mes galėtume kuo daugiau padėti Kolumbijai taikiai gyvendinti susitarimą, kai susitarimas bus e, pasirašytas ir ratifikuotas. Kokia bebūtų tema, kokia bebūtų sritis, remsime pokyčius šioje šalyje, kaip bus susitarta. Būtent taip bus užtikrinta tvari taika, o ne šiaip tiesiog taika Kolumbijoje. Remiame Kolumbiją visą laiką, viso proceso metu, remiame ją šiandien ir remsime ją tuo met, kai bus pasirašytas taikos susitarimas, tikimės tai bus jau greitai ir padėsime šio susitarimo šalims visiškai jį gyvendinti. E, mano kolega Mimica ir aš e, dirbame ties tuo, kad įkurtume Europos e, patikos fondą, kuris padėtų paremti šį procesą. Jau turime įnašų į šį fondą baigiamas darbas ties šiuo fondu ir juo domimasi vis daugiau. Patikos fondas turės būti paruoštas kai jau bus pasirašomas šis susitarimas, kad jis būtų naudingas um, susitarimo šalims. Turime ne tik gerų ketinimų, bet nuolat teikiame politinę paramą, kurios labai reikia ir imamės konkrečių priemonių, kad viskas būtų įgyvendinama tvariai, kai susitarimas bus pasirašytas, kai jis bus pradėtas įgyvendinti ir artimiausiais dešimtmečiais. Taigi mūsų politinė parama, mūsų darbas su politiniais partneriais, su mūsų mm, finansiniais padėjėjais, visas ES darbas bus labai naudingas remiant šį Kolumbijos taikos procesą. Šis laikotarpis labai svarbus Latino Amerikai, e, yra naujų dalykų, naujų pokyčių, e, susitaikymo paužymių ir šiuos procesus reikia remti, reikia juos lydėti ir skatinti tvarius pakeitimus. Europos e, Sąjunga gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį Kolumbijoje ir ne tik ten. Uh, Šios šalis tikisi jūsų paramos, jūsų pagalbos. Sutelkėme dėmesį į e, konfliktų aplink mus suvaldymą. Ir kartais galime pamiršti apie kitus regionus, kuriuose imamasi teigiamų žingsnių siekiant užtikrinti taiką turime elgtis e, apdairiai žvelgdami į ateitį, siekti, kad e, nebūtų labiau destabilizuojama padėtis ir kad būtų nuolat teikiama politinė ir finansinė parama e, atitinkamiems procesams. Ačiū. Ačiū komisijos pirmininko pavaduotojai. Dabar perėsime prie pasisakymų politinių frakcijų vardu. Pirmiausia, ponas Dengrandės Paskual EPP vardu. Ačiū pirmininkė. Dėkoju vyriausiai galiotiniai, komisijos pirmininkiai, ponė Mogerinė. Jūs mums suteikėte detalios informacijos, ponė Mogerinė, ir jūs tą padarėte labai aiškiai ir suprantamai. Šiandiena yra istorinė diena. Aš norėčiau prisiminti tai, kas buvo pasakyta ir galiu pasakyti, kad mūsų akimis Kolumbija nusipelno e, to palaikymo, kurį pademonstruos Europos parlamentas. Iš tiesų, momentas istorinis nors e, jis, ir jis neturi precedento, ir kiti bandė padaryti tą patį, pasinaudoti dialogu, ieškotis ir rasti sprendimus. Prezidentas Santos, prezidentas Uribė, jie taip pat bandė, bet dabar mes matome tokį taikos procesą, kuris bus iš tiesų labai svarbus pasiekimas Kolumbijai. Reikia pažiūrėti ir į aplinkybės. Parlamentas yra pluralistinis, labai vairus ir pavyko suburti septynės e, frakcijas, e, kad jos pritartų šiai rezoliucijai ir iš tiesų ta rezoliucija atspindės tas vertybės, kurias mes palaikome ir kaip mes vertiname Kolumbijos elgesį. Ir jos elgesys iš tiesų nusipelno palaikymo. Turime taip pat jungtis prie šio taikos proceso ir reikia užtikrinti, kad bus išvengta e, neapkaltinamumo galimybės, nebaudžiamumo, kad kaltieji būtų nubausti. Dėkui ir prašyčiau laikytis kalbėjimo laiko. Toliau pono Žiaurėgi Atondo, 2,5 minutės. Ačiū pirmininkė, dėkoju ir vyriausiai įgaliotiniai, poniai Mogerini, už jūsų pasisakymą. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad, kaip žinome, žmonija mums jau ne vieną kartą parodė, kad pabaigti karus yra daug sunkiau negu juos pradėti. Žmonija mums parodė, kad dėrybos su teroristinėmis grupuotėmis e, konflikto pabaigoje yra daug sunkiau negu kovoti karinėmis priemonėmis su tomis grupėmis. Ir kaip jūs ir sakėte, tai yra dideli pasiekimai Kolumbijai ir taikos proceso pradėjimas Kolumbijai yra tikrai istorinis momentas. Tai yra reali pastanga pabaigti tą tragišką tradiciją, kuri šalyje klesti be ne 50 metų ir ne tik Kolumbijoje, bet ir kitose e, centrinės Amerikos valstybėse. Ir tas smurtas iš tiesų buvo paplitęs stipriai ir daug grupuočių mane, kad smurtas yra tokia, nors ir neteisėta, bet priemonė pasiekti savo tikslų. Ir dabar atrodo, kad šita, šitų tragiškų blogybių praktika pagaliau baigsis. Ir mes todėl manome, kad parama Kolumbijai yra garantuota ir mes nuo savo pozicijos neturėtume nutolti per nelik. Šitas sprendimas yra labai svarbus ir jis padarytas pačiu tinkamiausiu laiku. Laikas yra tinkamas, todėl kad manau, kad per keletą ateinančių mėnesių bus susitarta dėl taikos. Jeigu pažiūrėtume į viską, kas vyko Kolumbijoje, tai mes dar padarėme ir Europos parlamentas iš tiesų palaiko taikos procesą. Mūsų pozicija yra vienbalsė ir mes vienbalsiai čia Europos parlamente nusprendėme dalyvauti tame taikos procese. Tai, ką nėra tobula. Žinome, kad kai kas ją ir prieštarauja, bet tai šiaip ar taip yra taika. Ir, kaip sakė Gandis, nėra kelio į taiką, pati taika yra kelias. Ir taika iš tiesų išspręs labai daug problemų. Ir tai yra puikios naujienos. Ir mes labai džiaugiamės, kad ponas Gilmor buvo paskirtas ypatingųjų pasiuntinių. Dėkuoju, ponė Mogerinė. Viena minutė, Demis Maker, EKR vardu. Ačiū. Todėl galima žvelgti optimistiškai į ateitį, mėly kolegos. Pasaulis kenčia nuo įvairių krizių ir dėl to kyla mums abejonių. Tačiau Kolumbijoje tikimės, kad karinis konfliktas e, tarp FARC ir vyriausybės pagaliau baigsis. Laikinos sutartys turėtų būti baigtos e, derinti iki kovo 23 dienos ir turėtų būti sudėti ginklai. EKR er ragina pernami laikotarpį per perinamį laikotarpį padaryti viską, kad būtų išsiaiškinta, išsiaiškinta e, kuo daugiau e, nukentėjusių ir aukų ir kad kovinės sukarintos grupuotės taip pat, e, kurios nepriklauso <clears throat> nei FARC, nei vyriausybinėms pajėgoms, taip pat įsitrauktų į šį taikos procesą, nes tai yra labai svarbu Kolumbijos visuomenė, kurios kasdienės problemas reikia spręsti. Bilbao Barandiko pusantros minutės Alde frakcijos vardu. Ačiū, ponia pirmininkė. Kad e, galėtume paaiškinti apskritai, kaip buvo pasiekta ši pažanga. Pirmiausiai turime tačiau pasveikinti konflikto šalis, kad jos e, sugebėjo pasiekti šį susitarimo etapą. Ir taip pat turime nepamiršti visų šio konflikto aukų. Dabar reikia vadovautis pragmatinėmis nuostatomis ir jas remti. Geriausias pavyzdys, kaip šį procesą galima paremti ir palaikyti, bet skambių žodžių yra pateiktas ponios Mogerinį ir mes norime ją už tai padėkoti. Aš tikiuosi, kad mūsų rezoliucija laik, joje bus laikomasi to paties kurso, mes išreikšime paramą Kolumbijos visuomeniai, kuri <clears throat> atsisakytų prievartos kaip e, priemonės e, politiniams konfliktams spręsti ir vadovautųsi tarptautinės teisės principais, e, kovojant su nusikalstamumu. Šalies visuomenė ir institucijos pradės naują susitaikymo ir raidos etapą. <clears throat> Todėl ateis pagaliau galas e, <clears throat> tam smurtui ir begaliniam aukų skaičiui ir kančioms, kurias daugelis turi dabar patiria ir anksčiau patyrė. Mes tikimės, kad Kolumbija pasinaudos visomis atsiveriančiamis galimybėmis taikiai gyventi. Guoja frakcijos vardu Kuzo pirmųjų. Ačiū. Pone pirmininkė, Guoja NGL frakcijos vardu mes norėtume 2012 e, gruodžio 19 dieną <clears throat> prasidėjusi taikos procesą paremti 200 tūkstančių aukų, 6 milijonai pabėgėlių. E, toks yra šio konflikto balansas. Šis konfliktas yra pažymėtas įvairių struktūrinių problemų. Buvo vadovaujamasi įvairiais interesais, tiek sukilėliai, tiek vyriausybė darė daug nepateisinamų sprendimų. Dabar reikia dėti visas pastangas, kad tokio pobūdžio, tokio masto konfliktas daugiau nepasikartotų ir kad nebūtų Kolumbijoje toliau ieškant konflikto sprendimo ieškoma kartu naudos šalies elitui ar e, tarptautiniams koncernams. Kolumbija ir jos valdžia turi galiausiai įsiklausyti į savo tautos valią. Politikai turi įsiklausyti ir į profsąjungų nuomonę ir visi turi dėti pastangas, kad šis taikos procesas baigtųsi sėkmingai. Ponas Sebastijas Žalių frakcijos vardu pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti ponė Mogerinį už tai, kad atvykote ir už tai, kad e, dažnai atvykstate į Europos parlamento posėdžius, įsiklausote į mūsų nuomonę. Parlamentas taip pat galėtų pasiploti savo per petį dėl pozicijos, kurią patvirtino dėl Kolumbijos taikos proceso. Šio konflikto aukos e, nusipelno visų šalių pastangų užbaigti šį konfliktą. Mes taip pat galime parodyti, kad Europos Sąjunga gali pasiūlyti savo pagalbą taip pat ir konflikto aukoms ir nukentėjusiesiems, taip pat gali daryti įtaką pasitelkusi, pavyzdžiui, laisvos prekybos sutartis ir kitas priemonės. Kolegos jau kalbėjo apie tai, kad e, Kolumbijoje egzistuoja ginkluotos grupuotės, kurios e, veikia kaip e, gangsterių gaujos, egzistuoja organizuotas nusikalstamumas, todėl mes turime siekti pažaboti ir šias grupuotės ir tai sustarti su jomis taip, kaip buvo susitarta ar kaip yra tariamasi su FARC. Dabar apie D frakcijos vardu panas Koravo minutę kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė, labą dieną. Labas vakaras, ponė vyriausioji galiotinė. Mes pritarėme rezoliucijos projektui, nes jūs jau minėjote, kad mes gyvename labai svarbių istorinių momentų, kai prasideda arba yra atverčiamas naujas Kolumbijos istorijos puslapis, tačiau jį atverčiant reikia nepamiršti žmogaus teisų taikos susitarimas, kuris uh, baigiamas derinti yra labai geras, tačiau į daugelį dalykų jame neatsižvelgiama, pavyzdžiui, <clears throat> į žalos atlyginimą aukoms ir iš kur bus, iš kokių lėšų bus mokamas tas žalos atlyginimas. Taigi šioje rezoliucijoje yra nemažai punktų, dėl kurio ateitie gali kilti problemų. Šį istorinį svarbos mes procesą mes remiame, tačiau turime dėti dar daug daugiau pastangų, kurdami Kolumbijos ateitį, panas Milan Mon. Ačiū. Kolumbijoje šiuo metu vyksta istorinis laikotarpis, kaip buvo pasakyta, įvyko dėrybos ir siekiame jas baigti iki kovo 31 dienos tam, kad būtų užbaigtas 50 metų trūkęs konfliktas, dėl kurio daugelis žmonių turėjo e, persikelti kitas vietas šalies viduje. Pone Mogirinė kalbėjo apie tai, kaip e, e, svarbu patvirtinti daugia šalį prekybos susitarimą. Jis būtų labai naudingas ir Kolumbija yra svarbi ES priekybos partnerį tame regione. Kalbama ir apie vizų um, režimo uh, liberalizavimą, kad būtų skatinami Kolumbijos ir ES santykiai. Turime iš tiesų paremti šį taikos procesą ir uh, toliau teikti jam paramą, ypač per steigtiną patikos fondą. Tai istorinis momentas, kai Kolumbija jau palieka tą tamsų į istorijos tunelį ir um, artėja prie šviesesnės ateities. Tai um, procesas, kuriuo baigėsi il ilgi smurto dešimtmečiai. Ponas Howard. Tikiuosi, kad man pavyks savo įnašą įnešti į šitaikos procesą, pasidalyti mano šalies Šiaurės Airijos patirtimi. Šiandien kančios dar tebe patiriamos. Praeitą savaitę buvo nužudyta 14 metų e, mergina ir e, e, FARC nesilaiko paliaubų susitarimo. Susitarimas dėl aukų vis dėlto yra didelis šalių laimėjimas ir dabar E, galbūt pavyks užtikrinti taikos proceso įgyvendinimą. Šis susitarimas e, labai svarbus, e, pagal jį šalis prisima įsipareigojimus. Bus panaikintas nebaudžiamumas, bus prisimta atsakomybė už karo nusikaltimus ir bus užtikrintas teisingumas, baigtas konfliktas. Norėčiau kad ES ir toliau ryštingai remtų taikos procesą, um, atsižvelgtų į Šiaurės Airijos modelį, um, į pilietinės visuomenės indėlį saugumo garantijas, kad uh, opozicija galėtų veikti nevaržomai, kad nebūtų daugiau mirčių, kad nebūtų daugiau aukų, kad būtų tik taika ir teisingumas. Teisingumas, Kolumbijai atėjo taikos metas. Honorevole Styr, un minut. Ačiū labai, ponas Ter, vieną minutę. Senor prezidente, luego de más de... Ačiū. E, Pirminkė, po 50 e, metų ginkluotų konfliktų Kolumbijoje žuvo šimtai tūkstančių žmonių ir dabar pasiektas taikos susitarimas, atrodo, pavyks susitaikyti ir padėti aukoms. Tai istorinis momentas. Tikimės, kad šis susitarimas bus sėkmingai gyvendintas. Apie vardų norėtume įsakyti pasitenkinimą dėl šio rugsėjai um, pasiektų susitarimo ir paremti galutinį susitarimą, kad jis būtų pasirašytas iki kovo 23 dienos. E, Pone Mogirinė minėjo pana Gilmor kaip e, specialų į atstovą e, dirbantį Kolumbijoje steigiamas patikos fondas, kurio tikslas padėti Kolumbijai išbrysti iš šios krizės. Labai malonu girdėti, kad jūs ir komisijos narys Mimica dirbate ties šiuo e, tikslu. Esu iš Kroatijos ir mes nuoširdžiai remiame susitaikymo procesą. Į savo patirties e, manau, kad ES turėtų aktyviai remti Kolumbijos taikos procesą. Dėkuoju dabar pono Zorinjo. Dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Pane Mogerinį, norėčiau pasveikinti Jūs atlikus tokį didelį darbą šioje srityje. Visi žinome, kad taikos procesas, kaip antai Kolumbijoje vykstantis procesas, yra trapus ir sudėtingas. Ir mes privalome užtikrinti, kad visos mūsų pastangos būtų sujungtos Šio taikos proceso ypatumas tai, kad jis sutelktas ties aukomis, tai tikrai revoliucinis paužiūris. Susitarimas buvo pasirašytas gruodžio mėnesį ir tai um, viso proceso pagrindas. Europos Sąjunga taip pat prisidėjo prie visų šių pastangų. Bet tų pastangų, vien tik tų pastangų nepakanka. Turime pagalvoti apie e, susitarimo su Kolumbija ir Peru ekonominę svarbą. Turime dirbti kartu, kad užtikrintume e, sugrįžimą prie taikos, demokratijos, žmogaus teisų gyvendinimo, taikos skatinimo šioje šalyje. Todėl manau, kad e, ši rezoliucija svarbi trim požiūriais. Visų pirma, e, ji skirta aukoms, e, gyventojams, pilietiniai visuomeniai visų pirma. Antra, joje kalbama apie ES ir Kolumbijos bendradarbiavimą priekybos srityje palaikant bendrasias vertybės, žmogaus teisės, demokratiją ir galiausiai uh, Šioje rezoliucijoje sveikinama šalių pademonstruota kompromiso dvasia, siekimas um, nebesmurtauti. Europos Sąjunga gali ir turi užtikrinti, kad ir toliau uh, konstruktyviai remtume šį procesą. Dėkuoju. Ponui uh, Zrinjo mm, teikiamas pono Anet klausimas pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Ar sutinkate jį atsakyti? Gyvename pasaulyje, kuriame nuolat kalbame apie pasaulyje vykstančius konfliktus kasdien, 24 e, valandas per dieną apie tai girdime. Ar manote, kad tai, kad tokios šalis kaip Kolumbija, Mm, kurios juda link taikos, e, per mažai apžvelgiamos mūsų žiniasklaidoje ir ką galima būtų padaryti, kad pakeistume tokią situaciją. E, žodis ponui Zorinio, kad jis galėtų atsakyti. Ačiū pirminkė, ačiū labai už klausimą. Taip tikrai, e, kiekvieną dieną susidurėme su naujais iššūkiais, bet jeigu tinkamai į juos žiūrėsime, kokybiškai juos spręsime, manau, galėsime e, tikrai sėkmingai vieną po kito spręsti juos. Prašom, e, konfliktas e, Kolumbijoje e, vyko beveik pusę šimtmečio. 6 milijonai žmonių turėjo persikelti šalies viduje, šimtai tūkstančių žuvo. Ir praeitą gruodžio mėnesį buvo pasiektas susitarimas. Visiškai pritariu Jums, ponia Mogerinė, kad tai labai svarbus laimėjimas ir turime juo džiaugtis. Žemės reforma, problemų su narkotikais sprendimas, kiti dalykai, bet labai neteisinga E, kad e, nepakankamai dėmesio skiriama aukoms. Kaip e, išgydyti jų žaizdas, kaip joms padėti. Teisingumas, taika, pasirinkimas ir visa kita Visų pirma, be visų tų dalykų turime iki kovo pabaigos visapusiškai susitarti, pasiekti visapusišką susitarimą, užtikrinti, kad e, būtų pasiektos e, nuolatinės paliaubos, kad jų būtų laikomasi. FARC siekia karinės revoliucijos ir šiai organizacijai jos nepavyko įgyvendinti. Galiausiai visi šie padrasinantis pokyčiai neleidžia mums užsimerkti ir uh, neužkirsti kelių įvykiams, dėl kurių e, visą tai galėtų sugrįžti. Ponas Dės Demera, dėkoju. Visų pirma, norėčiau pasveikinti prezidentą Santos. Jis buvo labai drasus ir tikrai stipriai rizikavo pasiekdamas gruožio 23 dieną susitarimą. Ir aš norėčiau akcentuoti tam tikros taikos e, jurisdikcijos sukūrimas, taip pat dalyvaujančios politikos kūrimą ir taip pat kovas su nelegaliais narkotikais. Bet taip pat žemė aukos, teisėtas e, perkelimas šalies viduje. Šiems klausimams reikės dar skirti dėmesį ir aš labai tikiuosi, kad kovo 23 dieną bus pasiektas galutinis susitarimas ir labai tikiuosi, kad Kolumbija bus savimi pasitikinti, tvirta tiek viduje, tiek bendraudama su kitomis valstybėmis. Ne vieną kartą esame sakę, kad yra paskirtas ypatingasis pasiuntinys Imanas Gilmort ir tai taip pat ir vizų režimo atlaisvinimas, panaikinimas, tai yra puikus ženklai mūsų palaikymo, bet Kolumbijoje dar liko nemažai iššūkių šiais pokonfliktiniais laikais, atkuriant taiką ir Europos parama jiems yra labai svarbi. Taigi turi būti sukurtas ir specialus fondas, taip pat numatytos kitos priemonės. Reikėtų pradėti dėrybas su, su paramilitaristinėmis organizacijomis, kurios trukdo taikai ir taikiam gyvenimui Kolumbijoje. Dėkuoju toliau ponas Pieterle vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi Kolumbijos taikos proceso rezultatais. Tai yra vienintelis kelias ilgalaikės taikos link po to laikotarpio atnešusio tiek daug aukų. Aišku, nėra lengva pasiekti susitaikymo, bet aš manau, kad šitas susitarimas tikrai atneš naują gyvenimo kokybę Kolumbijoje ir padės tai šaliai atskleisti savo vystimosi potencialą. Ir aš norėčiau išreikšti padėką ir popiežiui Pranciškui, taip pat Kolumbijos dvasiniam vadovui už jų indėlį siekiant politinio sprendimo įgyvendinti taiką kovo 23 diena bus istorinė diena Kolumbijoje ir jo žmonėms. Dėkuoju toliau ponas Venta. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Susitarimas įkurti taikos tribunolą, kuris nagrinėtų aukų klausimus. Tai buvo pasiekta Kolumbijoje ir tai yra iš tikrųjų svarbus e, žingsnis. 50 metų konfliktų atnešė daugybę pabėgėlių šalies viduje, taip pat buvo netgi samdomi vaikai kareiviai ir mes e, labai džiaugiamės Havana susitarimu priimtų gruodžio mėnesį. Jame buvo susitarta įkurti taikos tribunolą. 2016 metais galbūt bus pasiektas galutinis susitarimas. Iš tiesų dėl to džiaugsimės ir to tikimės. Bet kad baigtųsi galutinai visi konfliktai, mums reikės aprūpinti Kolumbiją, ypatingai vargingiausias jos provincijas, reikės jiems teikti pagalbą, e, taip pat visuomenės, viešosiams institucijoms, kurioms įtakos centrinė valdžia turi nelabai daug. Dėkui, panašiai Feldfeld, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Kolumbija yra labai liūdnas pavyzdys tokios situacijos, kur vieni žmonės mano jėga, galintys jėga primesti savo sąlygas kitiems. 45 konfliktų metai ketvirtis milijono nužudytų, 7 milijonai aukų. Tai iš tiesų yra perspėjantis ženklas daugeliui pasaulio šalių ir politikams, netgi ir čia Europoje. Tie, kurie šiandieną mano, kad gali pakeisti realybę jėga, kad gali naudoti jėgą prieš savo pačių tautą ir savo pačių valstybę, jie turėtų pažiūrėti tokias valstybės kaip į, į, į blogą pavyzdį, bet taip pat turėtume džiaugtis, kad ES, JAV, netgi tokios šalis kaip Kuba prisidėjo prie to, kad jau me, taika yra ranka pasiekiama. Ir tikėkime, kad iš tikrųjų taika bus pasiekta labai greitai. Ačiū. Toliau pradėsime spontaniškus pasisakymus. Ponas Varija, minutė jums. pirmininkė, vyriausiai galiotinė, gerbiami kolegos. 2016 metai bus lemtingi metai Kolumbijai, nes galbūt bus sutie, su, pasiektas sutarimas su FARC. Ir e, labai daug gyvybių buvo prarasta iki šiol, visuomenė to buvo sukresta. Ir dabar ES turi pilnai paremti prezidento Santos vyriausybę, kovojančios su šiais labai rimtais iššūkiais, nes tam jiems reikės labai daug išteklių, reikia stabilizuoti ekonomiką, taip pat reikės kompensuoti, teikti kompensacijas aukoms, kurios atsirado tam, kad pasiektume e, ilgalaikę taiką Kolumbijoje, tam reikės nacionalinio susitaikymo, kaip sakė ponė Mogerinė. Ir savo pastabas baigsiu pirmininkė, išreikšdamas vilti, kad Europos parlamentas laikysis kitokios pozicijos, galvodamas apie Kolumbiją, negu ta, kurios laikėsi Venezuelos atveju. Dėkui, ponas Varisti. Ačiū, pirmininkė. Na, aš ar mano frakcija netokį tekstą būtume parengę, bet džiaugiuosi, kad e, Europos parlamentas dabar jung, rengia jungtinę rezoliuciją dėl taikos proceso Kolumbijoje ir iš tikrųjų turėtume džiaugtis tuo susitarimu, kuris buvo pasiektas tarp vyriausybės ir FARC grupuotės. Ir turėtume taip pat pasveikinti ir Kolumbijos žmonės ir paraginti pradėti dialogą nes labai svarbu, kad Kolumbija pasiektų pagalba ir parama, ypatingai jos atokesnius regionus, tam, kad būtų sukurta taika tarp regionų. Ir noriu pasakyti, kad Ispanija, kuri labai palaiko taikos procesą, nesirošia siekti taikos Baskų šalyje, tai aš norėčiau prašyti taikos ir savo šalyje. Jums klausimas, ponė Varistė, iš pono Degrandės Paskal, ar pri, primsite Mirlosios kortelės pagrindų šį klausimą? Ačiū pirmininkė. Pone Oristė, kaip jūs drįstate lyginti šalį, kuri pripažino savo klaidas su grupe žmonių, kurie, na žinote, užsima teroristinę veiklą. Kaip jūs drįstate tokius palyginimus daryti? Ačiū, ponė Negrandės, už jūsų klausimą. Tas protas man taip sufleruoja, bet koks politinis konfliktas ir bet koks sprendimas to, kom, politiniam konfliktui yra e, pasiekiamas per dėrybas ir per pokalbius. Ir aš labai džiaugiuosi tuo, ką jūs darote Kolumbijoje, bet Europoje, Airijoje pavyzdžiui. Pažiūrėkime į taikos procesą Airijoje. Ten irgi reikia institucijų paramos ir vyriausybės įsikišimo. Būtent taip ir reikia spręsti politinius konfliktus. Dėkuoju. Ponas Hortasun, minutė. Aš norėčiau pasakyti, kad ES labai svarbu pasiūsti labai aiškę žinę, kad mes remiame taiką. Ir manau, tai yra labai svarbus žingsnis, kuris buvo žengtas. Noriu padėkoti vyriausiai įgaliotiniai už jos žodžius ir už jos atsidavimą. Ir aš noriu pasakyti, kad neturėtume čia užmygti ant laurų dar nėra sustarimas pasiektas galutinai, paskutiniai žingsniai dar liko. Žemės klausimas, čia buvių bendruomenės, moterys, e, šalies viduje perkelti žmonės. Daug klausimų dar liko neišspręstų. O taip pat yra ir paramilitaristinės grupuotės. Mes rezoliucijoje minime tai ir be neišsprendus šitų klausimų mes tikrai neturėsime ilgalaikės taikos, nes šita situacija tęsiasi jau tikrai iš metų į metus ir mes turėtume padėti Kolumbijai šitas problemas spręsti ir norėčiau paraginti jūs tęsti ir toliau dėti pastangas, kad e, pasiektume gerą sprendimą. Ačiū, panas Kastaldo, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Kolumbijoje pamažu pradeda matyti šviesą tunelio gale, kalbant apie taikos procesą, tačiau negalime pamiršti praeities baisumų, <clears throat> tačiau jau pats faktas, kad vyksta taikos procesas, yra daug žadantis. Dabar tačiau mums kelia nerima nemažai dalykų, kaip pavyzdžiui mm, nuomonės e, e, laisvės apribojimas, žodžio laisvės apribojimai, kompensacijų mokėjimas e, aukoms, amnestijos paskelbimas už pakankamai sunkius nusikaltimus, taip pat ir narkotikų kartelių atstovams Tačiau mes tikimės, kad pagaliau Kolumbija bus sukurta tikra teisinė valstybė, kurioje bus gerbiamas visų piliečių teisės, kurioje bus užtikrinama ateitis šalies jaunimui, tam, kad jis daugiau nežinot, ką reiškia žodis karas. Ponas Marijas dabar kalbės. <clears throat> Ačiū, ponė pirmininkė. Taikos proceso galutinė stadija e, taikos darybų turėtų baigtis 2016 metų gegužės mėnesį. Gruodžio 15 buvo pasirašytas susitarimas dėl <clears throat> žalos atlyginimo aukoms ir taip pat nuo 2012 vyksta karinių pajėgų performamo procesas. Šis karinis konfliktas yra pats ilgiausias Pietų Amerikoje, aukų skaičius pasiekė 220 tūkstančių, taip pat e, buvo persekiojami jau metu profsąjungų aktyvistai. Būtina padėti dabar pagrindus e, ekonomikos vystymui ir aktyviau kovoti su narkotikų gamybą ir prekybą įvertinti visas aplinkybės kilusias per pilietinį karą, o įmanoma e, taikos procesą bus užbaigti tik tuomet, kai bus e, paleistos visos sukarintos formuotės. Pone profesor Trundu Ruiz. Ačiū, ponė Mogerinė, už jūsų nuveiktą darbą. Per tuos konflikto dešimtmečius Kolumbijoje atsirado, susiformavo tam tikro socialinio abejingumo sistema. aukos šio konflikto norėtų, kad jų atžvilgių būtų prisimama atitinkama atsakomybė, kad e, jų skriaudikai būtų nubausti. Tačiau dabar praktiškai šalyje vyrauja visiškas nebaudžiamumas. <clears throat> jo lygis siekia 90, kai kuriais vertinimais netgi 98 procentus. Todėl mes privalome reikalauti, kad tiek Kolumbijoje, tiek kitose šalise, kur pažeidžiama žmogaus teisės, taip pat ir Ispanijoje, kaltesmenys būtų patraukti atsakomybėn. Dabar steiksime žodį ponė Mogerinį atsakyti komisijos vardu. Ačiū ponė pirmininkė. Norėčiau pakartoti vieno kolegos ištartų žodžius, mes dar nenuveikėme viso darbo. Gruodžio mėnesį buvo žengtas labai svarbus žingsnis, išsprendžiant vieną iš sunkiausių dėrybinių klausimų, sudėtingų, tačiau konstruktyvių ir optimistiškai nuteikiančių būdų, tačiau procesas dar nesibaigė diskusijų įžangoje jau sakiau, kad mūsų parama yra skiriama ne tik susitarimo pasiekimui ir įgyvendinimui, mes siekiame taip pat dalyvauti dėrybose ir remiame prezidento Santoso viziją, jo lyderystę Taip pat e, mes norime paremti visą šalį šiame procese. Aš visiškai pritariu minčiai apie tai, jog privalome užtikrinti, kad mūsų teikiama parama pasiektų tas vietas, kuriuose žmonės gyvena ir kuriuose jiems labiausiai reikia. Kalbant apie pilietinę visuomenę, žmogaus teisų gynėjus, aš jau minėjau savo įžangą, kad ES čia turi prisimti labai aišku vaidmenį ir mes tą suprantame. Ir taip pat mes turime padrasinti, remti visą šalį, visus jo žmonės, kad mūsų veiksmai atsisakant vizų režimų buvo labai konkretus, mes parodėme, kad ne tik remiame procesą ir jo įgyvendinimą, tačiau suvokiame šį procesą kaip sudėdamąją daug didesnio proceso dalį, stiprinant ES ir Kolumbijos tarpusavio santykius ir vertinant juos žymiai platesnėme kontekste, tai yra strateginių ES ir Latino Amerikos šalių, ypač kai kurių Latino Amerikos šalių tarpusavio santykių kontekste. Turite omenyje, kad tie santykiai per pastarosius metus vystėsi ypatingai teigiamai. Esu susitikusi su prezidentu Santosu gal keturis, penkis kartus praėjusį. Paskutinysis susitikimas vyko Briuselė, kuomet pasirašėme bevizio režimo susitarimą ir mes sutarėme, kad e, susitikinėsime dabar reguliariai ir e, nesvarbu, kokiuose formuose susitinkame, ar Amerikos aukščiausio lygio sustikime ar kitame kontekste mes nuolat e, pareiškime jam savo paramą. Ir e, mes manome, kad tokiu būdu visos dėrybos ir jų metu sukaupta patirtis bus pristatyta teigiamai, mes taip pat pasinaudosime e, patirtimi, kuri buvo sukaupta derantis dėl taikos Šiaurės Airijoje. Kai kurie jūsų minėjote, kad Europos, tai galėtų tapti pavyzdžių ES vaidmens pasaulyje. Mes galime tokiu būdu parodyti, kad aktyviai sugebame veikti net ir tose šalise, kurios iš pirmo žvilgsnio atrodo pakankamai toli esančios nuo mūsų. Aišku, pirmiausiai mes dabar koncentruojamės į e, kaimininės šalis, kaiminius regionus esančius tiek e, šiaurėje, tiek e, rytuose tiek pietuose, galbūt iš Italijos atstovės jums būtų šiek tiek e, netikėta girdėti teiginius apie tai, kad mes turime aktyviau dėti veiksmus, e, e, aktyviau vykdyti veiksmus taip pat ir Arktis regione. <clears throat> Tačiau taip pat turime aktyviai bendradarbiauti ir su Azijos, ir kitais pasaulio regionais, siekiant užtikrinti, kad kultūriniai, ekonominiai mainai būtų labai aukštai vertinami tiek institucijų, tiek ir žmonių. Tai yra vienas iš tokių pavyzdžių, bandant e, parodyti, kad ES sugeba veikti pasauliniu mastu, siekdama užtikrinti taiką pasaulyje, dažnai tie žodžiai taikos užtikrinimas pasaulyje skamba pakankamai naiviai, tačiau mes vis tiek turime ir toliau dėti pastangas. Kai kurie jūsų minėjo, kad e, daug sudėtingiau yra karą užbaigti, nei jį pradėti. Aš tikrai visiškai su šiuo teiginiu sutinku, tačiau Aš manau, kad e, egzistuoja europinis būdas, kaip tarpininkauti, vystant dialogą, kaip palengventi bendradarbiavimą. Ir aš manau, kad ir vėliau tiek svarstant padėti artimuosios rytuose ar Sirijoje, mes suvoksime, kad uh, Europos istorija, kuri visą laiką buvo paženklinta karų ženklu, pakeitė krypti tada, kai mes suvokėme, kad e, tik tai bendradarbiaudami tarpusavį ir sugebėdami susitaikyti mes užtikrinsime savo taiką ir gerovę. Ir būtent tas europinis kelias ir Europos patirtis galėtų būti skleidžiama pasaulyje. Taigi Europos Sąjunga taip pat turi investuoti į tas sėkmės istorijas ir kai jau jos įvyksta, turi dėti pastangas, kad ta sėkmė pakankamai greitai nesibaigtų, kad būtų pakankamai tvari ir ilgai trunkanti. Na ir baigdama noriu pasakyti, kad tikrai labai uh, aukštai vertinu vienybę, pademonstruotą jūsų diskusijose ir tikiuosi busimame balsavime ir esu tikra, kad mūsų draugai Kolumbijoje šios signalus ir ženklus taip pat labai aukštai įvertins ir suvoks kaip parama, politinė parama, kuri yra labai svarbi šiais sudėtingais laikais buvo paminėtas popiežius Pranciškus, aš savo kalbą norėčiau pabaigti cituodama jo žodžius. Jis pasakė, kad smurto naktis gali išvirsti į dieną be saulėlydžio, kuri bus paženklinta tvaria taika. Ir raginu visus dėti pastangas, kad pasiektume susitaikymo ir taikos. Ir aš manau, kad mūsų draugai Kolumbija puikiai žino, kad e, jų laukiantis kelias vis dar yra pakankamai sudėtingas, tačiau įmanoma jo žengti toliau ir aš esu įsitikinusi, kad 2016 metais šis konfliktas tikrai gali pasibaigti visiems laikams ir Kolumbija vėl gyvens taikiai. Dėkuoju poniai Mogerinį, jie liks su mumis ir kitos diskusijos metu. Gavau septynės